Herr Präsident! Die am 2. Februar Vasario 2 dieną 2012 metų nutrauktas posėdis tęsiamas. Norime prašyti atsisėsti. Vasario pirmos ir antros dienos posėdžių protokolai ir patvirtinti tekstai jums yra pateikti. Ar yra kokio nors pastabų? Jei ne, tuomet protokolus tvirtiname.